Gavote darbo atvarkės projektą, kurį parengė pirmininkų sueiga sausio 14 dieną ir pagal 147 straipsnio darbo tvarkos taisyklę turime patvirtinti darbo atvarkę, kiekvienos dienos darbo atvarkę. Ar yra pastabų dėl pirmadienio darbo atvarkės? Jeigu ne, tuomet pirmadienio darbo tvarkė patvirtinta antradienis. Dėl antradienio, ar turite pastabų? Dėl įvykių Haityje ir pasikonsultavus su politinėmis frakcijomis, aš siūlau šitokį pakeitimą. Mes perkelsime iš ketvirtadienio ryto komisijos pareiškimą dėl žemės drebėjimo Haityje į antradienį pirmuoju klausimu. tai, tai bus e, ypatingosios ES įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimu. Tuo pat metu iš antrasdienio į ketvirtadienio rytą perkelsime ES e, specialiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES vicepirmininkės pareiškimą dėl ES santykių su Tunisu. Ir tai bus taip pat Europos komisijos pareiškimas. Taigi mes sukeičiame vietomis du šios laisvimus. Haitis dabar bus svarstamas antradienį, o Tunisas ketvirtadienį. Ar turite pastabų? Ačiū pirmininkė taip, taip pat su naujaisiais metais ir jūs. Ar norėjau paklausti, ar grįšime prie rezoliucijos dėl Haičio klausimo, nes mes norime pasiūlyti rezoliuciją, tačiau dėl jos būtų balsuojama vasario mėnesį. Iš tiesų, taip. Tai bus kitas darbo atrakės klausimas. Jeigu nėra pastabų, tuomet sutinkame, patvirtiname e, Haičio klausimo perkelimą į antradienį, o Tunisas bus svarstamas ketvirtadienį dėl diskusijų apie Haitį.